tai yra komisijos pareiškimas dėl žemės ūkio sektoriaus, sektorių išskyrus pieno sektorių ir krizės tuose sektoriuose. Noriu pasveikinti čia esančią komisijos narę ir iš karto suteikiu Jums žodį. Pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau visų pirma padėkoti e, Jums už man sutiktą galimybę ateiti į posėdį ir pristatyti dabartinę ekonominę padėtį žemės ūkio sektoriuje. Finansų ir ekonomikos krize palėtė ir žemės ūkio sektorių. Sulėtėjo, sumažėjo paklausa, pasikeitė e, kursų, valiutos kursų sviravimai, taip pat sunkesnės galimybės gauti kreditą. Visa tai atsiliepė žemės ūkio produktų kainoms bei ūkių e, pajamoms. Oficiali statistika apie e, ūkių pajamas įplaukas bus paskelbta tik tai šių metų pabaigoje, bet jau numatoma, kad įplaukos, bus, kad įplaukos ženkliai sumažėjo kad 2009 duomenys atskleis, kad įplaukos ženkliai sumažėjo lygnant su praėjusiais metais. Atsižvelgiant į produkcijos kaštų kitimą ir žemės ūkio produktų kainas. Po pirminio nuosmukio, kurį stebėjome 2008 rudenį, papildomas e, įplaukų nuosmukis E, atspindės labai drastišką kainų kitimą, e, kurį stebėjome 2007 vasarą ir vėliau. Pirmininkė, aš norėčiau pristatyti atskir, padėti kai kuriuose atskiruose sektoriuose. Visų pirma, grūdinių kultūrų sektorius. 2008-aisiais ženkliai nukrito to sektoriaus kainos dėl, dėl to, kad buvo geras derlius. Tačiau pastaraisiais mėnesiais kainos už grūdinės kultūras išaugo, ypač kviečių ir kukurūzų kainos išaugo. Atsižvelgiant į šias tendencijas, būtų netinkama dabar taikyti išskirtinės priemonės, taikyti intervencinės priemonės kukurūzams ar bandyti panaudoti eksporto subsidijavimo fondo lėšas. E, situacija šiek tiek kitokia su miežiais. Tačiau, kaip žinote, čia šiai kultūrai pradėtos taikinti intervencinės priemonės, tai turėtų padėti grūdų rinkoje. Kiaulienos sektoriuje padėtis yra trapi ekonomikos krizė prasidėjo e, tam sektoriui dar neatsigavus po sunkumų patirtų 2007-aisiais. E, kainos šiais metais yra žemesnės lyginant su praėjusiais metais, tačiau e, jeigu bandysime išvelgti kažką gero, tai reikia konstatuoti, kad pašarų kainos yra daug stabilesnės nei 2007 ir 2008. Ir nors eksporto lygis yra žemesnis už 2008 kiekius, vis tiek manome, kad e, eksporto lygiai bus gerokai didesni 2007-aisiais. Taigi, vertinant bendrais bruožais, nerandu e, pagrindimo pateisinimo imtis papildomų finansinių priemonių ir taikyti jas šiame sektorėje, bet noriu Jūs patikinti, kad mes stebime situaciją labai atidžiai. Vaisiai ir daržoviais. Dėl krizės suvartojimas viduje sumažėjo ir taip pat sumažėjo eksportas į kai kurias rinkas. Tai atsiliepia vaisių ir daržovių kainų, kainoms ir kainoms, kurią gavo augintojai, gamintojai. Tačiau atsižvelgiant į šio sektoriaus ypatingą padėtį, mes nusprendėme, kad bandant atremti iššūkius, su kuriais susiduria šis sektorius, gamintojų organizacijos atrodys patrauklesnės ir, ir sėkmingiau m, mm, kovos su krize, jeigu jie taikys tam tikras priemonės. 40 procentų visos e, pro, produkcijos šiame sektoriuje pagaminama įvairiose kooperatyvose ir asociacijose. Ir laikinuoju pagrindu taikoma viena priemonė, ypač atsižvelgianti tai, kad krize nepaiso valstybės sienų. Po įvykdytos reformos e, gamintojo organizacijoms teikėme visokias paskatas, kad jie eitų atitinkamą linkmę ir su, suteikėme jiems įvairiausių galimybių, pavyzdžiui, e, galimybę ekologiškai nuimti derlių. Taip pat kūrėme teisinę sistemą, kurios tikslas sudaryti gamintojams galimybę dalyvauti rinkoje, įsikišti rinką ir ją stabilizuoti. Tačiau yra veiksnių, už kuriuos komisija negali prisimti atsakomybės šioje situacijoje. Ir todėl aš skatinu kurti, skatindami kurti gamintojų organizacijas, valstybės narės ir ūkininkai turėtų pasidomėti, kiek gamintojų organizacijų jau veikia skirtingose valstybėse narėse. Jeigu jau yra gamintojų organizacijų konkuruojančių vieno, vienu, vienas su kitomis, ne, neišmintinga dar daugiau jų steigti. Alyvogių aliejus. Kaina už alyvogių aliejų prieš keletą metų buvo rekordinė rekordiškai aukšta dėl nepalankių klimato sąlygų. Ir nuo to laiko sulaukėme trijų tikrai gerų derlių ir dėl ekonomikos krizės kaina labai sumažėjo. Todėl komisija pastaruoju metu ėmėsi suteikė galimybės privačiai E, sandėliuoti derlių anksčiau nei įprasta. Taigi derliaus nuėmimo laikotarpio pradžioje ištekliai atsargos buvo žemos ir dabar manome, kad e, suvartojimas šioje srityje atsigaus. Taip pat išvelgiu kuklių atsigavimo ženklų šiame sektorėje. Manau, kad reikia situaciją toliau atidžiai stebėti ir kad tokiu būdu galėsime imtis veiksmų, kai tai taps būtina. Čia jums labai trumpai pristačiau trumpalaikės priemonės. Bet norėčiau Jūs patikinti, kad mes nagrinėjame galimybę imtis ir vidutinės, ir ilgos trukmės priemonių, ypač kalbant apie pridėtinės vertės paskirstimą maisto grandinėje, taip pat e, kainų nestabilumo aspektą. Ir ateitie ketiname vėl grįžti prie šių klausimų. Ačiū pirmininkė. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponas Des dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. E, praėjusiais metais ir e, anksčiau mes matėme, kaip ypač pieno gamintojai ir ūkininkai labai aktyviai protestavo. Susidarė įspūdis, kad krizė yra tik pieno sektoriuje, tačiau iš tikrųjų krizė siaučia visose sektoriuose daržovės, vaisiai, grūdų augintojai, visi kiti ūkininkai yra pripratę prie geresnių ar blogesnių metų, todėl pernelyg garsiai neprotestuoja. Bet džiugu, kad mes ir šių sektorių padėtį aptarėme. Pone komisarė, jūs pažymėjote, kad uh, finansinė krizė nusiaubė visą žemės ūkį, todėl reiktų apsvarstyti, kaip atsakysime. E, kalbėdamasi su ūkininkais, e, dažnai girdžiu, kad mes su rinkos situacija susitvarkome, išskyrus kai kurios išimtinius atvejus, kai kuriuose rinkos sektoriuose ir pieno sektoriuje, tačiau ūkininkai nesupranta štai ko kad Europa jiems užkrauna vis daugiau biurokratijos. Jie sako, mes norime kasdien dirbti savo laukuose, šerti savo gyvulius, o ne nuo ryto iki vakaro pildyti e, ataskaitas. Tikrai mūsų ūkininkai e, gamina daug produkcijos, be biurokratijos jos būtų dar daugiau, produktivumas auga, gyvulių yra vis daugiau. Dabar mes norime paskandinti savo o, ūkininkus biurokratiją. Aš tikiuosi, kad galų gale mes pažengsime į priekį ir leisime ūkininkams gaminti tai, ką jie išmano geriausia, būtent gaminti ir auginti sveikus maisto produktus vis visiems žemės gyventojams. Turėtume jiems padėti ir netrukdyti tą daryti. Ačiū ponė Des. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu uh, ponas De Castro. Dvi su pusė minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Dar kartą šiandieną diskutuojame apie krizę žemės ūkio sektorija. Per pastarusius mėnesius Europos parlamentas nekarta išsakė savo poziciją dėl sunkumų, su kuriais tenka susidurti pienininkams. Kreipiamasi buvo į komisiją ir tarybą imtis skubių veiksmų. Ir rezultatų pasiekėme, nors jie yra tik tai daliniai. Dabar įsteigtas yra konkretus e, fondas 300, tūkstančių, 300 milijonų eurų skirtų e, pritaikyti, panaudoti skubos tvarką. Na ir krizė šiame sektorė dabar persikelia į kitus sektorius ir matome, kad e, kviečių, e, aliejaus, vaisių, daržovių rinkoje matome daug gazinančių ženklų. Ir dabar įsiveliame į ciklinę problemą. Situacija ekonominė yra labai sudėtinga, paklausa yra smarkiai sumažėjusi, rinkoje jaučiama tam tikra stagnacija ir tai yra ta krizė, kuri kelia didžiulį nerimą Matome vis daugiau protesto akcijų organizuojamų ūkininkų visoje Europoje. Ir tai yra simptomas, rodantis, kad situacija iš tiesų yra labai sudėtinga. Jiems rūpi jų ateitis, jie susirūpinę yra dėl savo ateities. Ir gruodžio pradžioje per Žemės ūkio ministrų susitikimą buvo susitarta pakviesti komisijos atstovą ir pristatyti situaciją dėl uh, žemės ūkio sektoriaus, įvairių sektorių situacijos. Ir mes tikimės, kad komisija visų pirma pasinaudos visomis turimomis priemonėmis, kad stabilizuotų rinką ir padidintų paklausą. Taip pat turime žvelgti ir į ateitį. Turime sukurti draudimo sistemą tam, kad uh, BŽUP ir toliau liktų labai svarbi politikos rytis Europoje. Tai yra aktualu visoms ES valstybėms, nuo šiaurinės Švedijos iki pietinė, pietinio Kipro. Tai yra aktualu visiems piliečiams. Ūkininkai nori greitos reakcijos ir mes turime paspartinti procedūrą tam, kad būtų galima susitvarkyti su krize. Turime pasimokyti iš netolimos praeities ir negalime švaistyti laiko, turime išspręsti šią labai sudėtingą problemą, nes priešingo atveju situacija dar pablogės. Taigi norėtumėme išklausyti naujų minčių e, komisijos. Dėkoju. Ačiū. Ačiū ponui Dekastro, kad labai tiksliai laikėtės kalbėjimo laiko, o dabar ponė Harkin vieną minutę liberalų frakcija. President, ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad jie apibendrino situaciją, bet aš daugiau dėmesio norėčiau skirti vienai sričiai, kur mes galime veikti. Tai yra neautorizuotų genetiškai modifikuotų organizmų buvimas maisto pramonėje Europoje. Kadangi tai yra bendra problema, aš nusinčiau laišką pirmininkui Barosui, kurį pasirašė daug parlamentarų ir jis man atsakė ir pasakė, kad komisija ėmėsi skubių veiksmų tam, kad būtų autorizuoti genetiškai modifikuoti organizmai. Tačiau vis tiek dar bandome pasivyti, nes Brazilijoje jų sertifikavimo sistema uh, buvo paspartinta ir ta problema ne, neišnyks. Mes žinome, kad e, žemės ūkio sektorėje yra taikomos mažos maržos ir kaštai neturėtų padidėti dėl to, kad ES nesugeba greitai suveikti ir e, paspartinti autorizavimo procedūros. Aišku, turime kovoti su krize, bet yra dviguba nuobauda, kai negalime užtikrinti rinkos kainų. Airijoje, Airija patyrė papildomas išlaidas dėl to, kad autorizavimo procedūra sumažėjo ir tie nuostoliai siekia 23 milijonus. Taigi reikia paspartinti autorizavimo sistemą ir pagerinti situaciją. Reikalingas techninis sprendimas. Ačiū, ponė Harkin. Jūs viršijate kalbėjimo laiką, dėja, dabar žaliųjų frakcija, ponas Hoislink. Ačiū, ponė e, pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Jūs labai trumpai atsakėte atsakėte į tai, kokia yra krizė, tačiau sprendimų negirdėjau. Iš ties, grūdų sektoriuje yra krizė, matome, kaip koncentruocija vyksta daržovių sektoriuje ir per pastarosius keletą metų sumažėjo keulienos gamyba 20 procentų ir tai tikrai nėra susiję su dabartinė finansinė krize. Iš principo pastarųjų metų strategija žemės ūkio e, srityje buvo neteisinga. Negalima galvoti, kad pasaulinės rinkos išspręs mūsų žemės ūkio problemas. Taigi, galų gale galime pasidžiaugti, kad Paryžiuje 22 žemės ūkio ministrai nurodė kryptį, kurią judėsime. E, galime daugam pritarti - planavimo saugumas, tvarumas – Mes už tai nusekliai ir kovojame. Tad mes kovojame ne tik už ūkininkus, bet ir už vartotojus. Kol kas žemės ūkio politika koncentruojasi ties kel, keleto didžiųjų koncernų interesais. Jūs patvirtinate, kad reikia sustiprinti ūkininkų teisės, bet nenurodote, kaip tą padaryti. Tikrai gaila, nes tai artimiausiais metais bus didžiausias iššūkis. Ūkininkai neturi būti tik žaliavos gamintojai, jie turi daryti aktyvę įtaką rinkai. Mes turime palaikyti juos šiame kelyje. Žemės ūkis, kuris jaučia ilgą laiką didelį e, kainų spaudimą, e, praranda kokybę, e, produktivumo augimas lemia bio įvairovės nykimą, o Labai produktyvus žemės ūkis didina CO2 ir metano išlakas. Tikrai tai prastas atsakymas į klimato kaitą, jeigu mes norime dar produktyvumą didinti. Todėl EP turi artimiausiais metais tam skirti kaip patinga dėmesį. Ačiū ponia Hoisling, ponas Nikelson dvi minutės. Uh, Ačiū ponia pirmininkė. Manau, kad visi suprantame, kas grėsia žemės ūkio sektoriams. Ir mes galbūt per daug dėmesio skiriame problemų pienininkistės sektorių išsprendimui, tačiau tie, kas iš mūsų dalyvavome, sprendžiant jas, suvokėme, kad tai buvo būtina Ir tai buvo viena iš problemų, su kuriamis susidūrė visas žemės ūkio sektorius. Dabar galime sutelkti į kitas rytis. Pavyzdžiui, grūdus, grūdų gamintojai nukenčia dėl žemų kainų, o bulvių ūkininkai, bulvių gamintojai, augintojai taip pat yra nepavydėtinoje padėtyje. Galėčiau vardinti ir kitus kurių padėtis yra sudėtinga. Norėčiau pratesti ponios Harkin mintį. Iš tikrųjų labai vilkinama e, patvirtinti genetiškai modifikuotų organizmų importą. Tai, tai nepalankiai atsiliepia vištienos, keulienos ir jautienos gamintojams. Mes, mums iškyla labai didelis pavojus, kad dėl biurokratijos uh, ir dėl įvairiausių reikalavimų ūkininkai nukentės ir kad nuo sausio pirmos dienos nebus taikoma ta, tos priemonės, kurias turėtų įsigalioti. Bendro žemės ūkio politikos peržiūra atnešė daug pakeitimų, tačiau reikėtų pasidomėti, kaip tie pokyčiai paveikė pramonę. Žinau, kad iš mano, pavyzdžiui, apygardos daugybė avių augintojų pasitraukė iš, iš savo veiklos, nes tai neapsimoka. Mes turime pasidomėti, kokia parama teikiama sektoriams, kaip ją galima būtų pagerinti ir kaip, kaip ją galima būtų išlaikyti. Juk, pavyzdžiui, avių augintojai dažnai e, dirba tose, vysto veiklą tokiuose regionuose, kur nėra kitos veiklo, kitų veiklos galimybių. Taigi reikėtų palaikyti šią pramonės rytį. Ačiū, ponė Nikolsonai. Toliau ponas Jaryk. E, pirmininkė. Komisarė, jūs ką tik sakėte, kad, že, kad žemės ūkio sektoriaus yra, krizė yra gili. Iš tikrųjų, maž, maži ir vidutiniai ūkininkai su jie nebesusitvarko. Tačiau reikia nepa, nepamiršti, kad yra daugybė techninių pr problemų, kurių, kurios atsirado dėl jūsų vykdytos politikos bendroji žemės ūkio politika siekia atsisakyti min minimalių kainų ir užtikrinti laisvą prekybą. Tai buvo jūsų pasirinktas sprendimas. Dabar yra nelaikas mąstyti apie naują politiką, bet reikti vertinti bendrą žemės ūkio politiką kaip bendrai nau, kaip tokią, kuri turėtų būti naudinga visiems piliečiams. Ji turi apimti ir atitinkamai koordinuojamas aplinkosaugos ir teritorijų planavimo politikas. Ir prieš tą reikia apsvarsyti prieš priimant sprendimus dėl biudžeto, kaip ten bebūtų. Reikės nepamiršti, kad reikia išlaikyti darbo vietas, užtikrinti minimales kainas, nes prekių gamintojai gamina pridėtinę vertę, jie kovoja su maisto produktų stygiumi ir reikia pasiekti, kad visi kad visos mūsų pastangos būtų daromos taip, kad būtų sudarytos sąlygos vidutinio dydžio ūkiams išsilaikyti ne tik didžiuliams pramoniniams ūkiams. Toliau ponas Fontana dviems minutėms. E Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Krizė žemės ūkija kilo dėl plačios teritorinės plėtros, kas vyko pastaraisiais metais ES ir dėl augančios globalizacijos. Žemės ūkį reikia saugoti, reikia vadovautis sutarties dvasia 30, 83 e, e, straipsniai, ten e, kalbam apie tikslus, kuriais reikia teisiškai įgyvendinti. Turiu omenyje, kad bent kol kas intervencijos neleidžia sparčiai sureaguoti į sudėtingą situaciją žemės ūkyje. Kenčia visas žemės ūkis, ypač daržovės vaisiai, kviečiai, obolių sektorius, ten situacija ypač sudėtinga. Žemės ūkiai reikia ne tik palaikyti, reikia imtis priemonių numatytų sutartyse. Tačiau dėja dabar mažai kas daroma. Per pieno krizę mes e, tą matėme ir e, daržovių vaisių sektorėje regime tą patį. Reikia bandyti keisti viską iš esmės, daryti tą e, ūkininkų labui. Kitaip mes galėsime pamiršti, kad tokie sektoriai egzistavo. Turime įsigilinti į situaciją. E, Europos, Europos žemės ūkio sektorėje reikia saugoti mūsų produkciją nuo išorės gamintojų, Turime priimti bendras taisyklės, kurios turėtų galioti visoje ES vieningai. Šių šalių turėtų laikytis ir mūsų svarbiausias e, prekybinės partnerės, taip išvengtumėme rinkų iškraipimų bei galėtumėme geriau apsaugoti savo gamintojus. Ačiū ponui Fontana, o dabar kalbėtojai savo vardu ponas Papastankos. Ačiū, ponė pirmininkė. iš ties daug ką pastatome ant kortos, medvilnė, kviečiai ir taip toliau. Nepamirškime gamintojų mūsų šalyse. 200 tūkstančių tonų uh, neranda savo pirkėjo. Taigi krizė didelė, reikia kaip įmanoma greičiau veikti bei daryti tą aktyviai. Turime e, pabrėžti mm, produktų kokybę, apsaugoti šalies kilmės principą. Mes e, daug kalbame apie vairių sektorių apsaugą, tam tarpe ir pieno, o gyvulininkystė Graikijoje yra katastrofiškoje situacijoje. Viena pagrindinių problemų būtent e, gamintojo nurodymas, įvardyjimas, e, pristatant produkciją. E, tai būtų geras sprendimas, užtikrintų produktų kokybę, taigi tai būtų nebloga išeitis, jeigu mes sukurtumėme tinkamą ženklinimą. Nepamirškime ir skaidrumo maisto grandinėje bei turėtume sumažinti kainų žirklės tarp e, gamintojų kainų ir galutinių vartotojų kainų. Dešimtųjų metų plane yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia pasirinkti tokią kryptį, kuri leistų išspręsti sudėtingą situaciją įvairiose žemės ūkio sektoriuose. Ačiū. Dabar ponas Tabačiai, vieną minutę. Szinte az egész európai agrárium válságban van, amelyet... Ačiū. Šiandien, kai prabylama apie krizę žemės ūkio sektorijoje, suvokiame, kad ji kilo ne dėl e, sunkumų pasaulinėse rinkose, bet dėl neoliberalios komisijos politikos. Ji prisidėjo prie dabartinės sudėtingos situacijos sus, susidarimo. Situacija žemės ūkija tokia sudėtinga dabar, o kas bus po 13 metų, kai finansavimas žemės ūkiui sumažės, kyla pavojus Europos aprūpinimui maisto produktas. Gyvulinkystės padėtis labai sudėtinga, grūdų augin, auginimas mažėja. Galima sąrašą būtų tęsti ir tęsti. Gamintojų organizacijos kūrėsi, tačiau nepakankamai tikrai gazdina kad ES neto importus nori padidinti. Ačiū, ponė Tabačiu, dabar ponė Gerling. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu norite sužinoti, kaip sunku ūkininkams, pažvelkite į Junktinės karalystės vyriausybės e, modifikuotų pajamų ribas. Būtent dauguma šeimų gyvena skurde, kaip rodo pastarės neseniai paskelbti skaičiai Junktinėje karalystėje. Ketvirtadalis ūkininkų Junktinėje karalystėje patenka į šią kategoriją. Padėti ūkininkams nėra vien tik tai susijęs su žemės ūkio politika, reikia dirbti bendresnių pagrindų. Vartotojai nori pirkti aukštos kokybės maisto produktus ir Europos parlamentas turi įsiklausyti į vartotojų paklausą ir užtikrinti tinkamą žymėjimą etiketėmis tam, kad e, vartotojai žinotų, iš kur ateina tas maistas. Jau yra šalies kilmės šalies žymėjimas daugelio maisto produktų atžvilgių ir privalomas žymėjimas etiketėmis turi būti perkeliamas ir kitus sektorius, įskaitant pagrindinius ingredientus ir apdorojamą maistą. Ši galimybė atsivers parlamente kitų metų pradžioje, pasinaudokime ją. Ačiū. Dabar ponė Figurei dėl pusantros minutės. Ačiū. Ponė pirmininkė, per pastarosius metus, atsižvelgiant į visus e, žūp pakeitimus, matome, kad dabar jaučiamas poveikis ir reikia ieškoti alternatyvų. Aišku, niekas nenori mūsų išgirsti ir šiandieną išgyvename tokią sudėtingą situaciją, bent jau pas mus Portugalija tokia situacija yra ir liberalizavimo pasiekmės tarpinės priekybos, e, žemės ūkio produktų liberalizavimo pasiekmės yra žiaurios. Su žemės ūkio, su maist, eksporto produktais, negalima e, elgtis taip kaip su kitais produktais. Žemės ūkio produktai neturi būti finansinių spekulacijų aukos. E, maisto produktams turi būti privilegi, suteikiamas privilegiuotas statusas, reikalinga užtikrinti saugumą, paremti tiems, tuos, kurie dirba žemę, o pieno kvotos e, pažeidžia tam tikrų subsidijų sistemą ir maisto produktų ypatingos savybės turi būti gerbiamos tie, kurie gamina aukštos kokybės produktus, alyvogio aliejų, vyną, vaisius, daržoves. Mes norime, kad ir mėsa ir pienas būtų gaminamas kitaip negu kad šiaurinėse valstybėse. Tikimės, kad taip bus ir ateityje. E, kūro sąnaudos, kūro kaštai išaugo ir už tai nebuvo išmokomos jokios kompensacijos. Žemės ūkis sukuria daug darbo vietų kaimo vietovėse, taigi turime pasirūpinti kaimo gyventojais tam, kad jie galėtų toliau gaminti e, specializuotus vietos e, produktus. Tai mums svarbu išgyvenimui. Ačiū, ponia Figueirė, dabar ponas Anjų dviems minutėms. Pirmininkė, atrodo, kad aš e, prisijungiau prie ponios Harkin fanų klubo, noriu pakalbėti apie besidėsiančią pašarų sektoriaus e, krizę. Taip pat apie tai, kad apie tai, pavyzdžiui, kad negalima iškrauti 60 tūkstančių sojų pupelių krovinio. Tai yra didžiulis vertės krovinys ir atrodo, kad e, sunkvežimiai grįžta tušti į pašarų gamiklas. Per labai trumpą laiką Europos komisija paskelbė, kad ji patvirtins papildomų pašarų, sojos, iš sojos gaminamų pašarų su GMO autorizavimą. Tačiau ši problema vėl iškils už metų. Tuo pat metu, šiuo metu taip pat e, yra tiekiama į rinką linų ir kitų e, gaminių su GMO. Ir atrodo, kad lab, numatyti labai maži liekamųjų, ma, maži uh, papildomų tar, taršių medžiagų kiekiai pašaruose. Dėl tokios griežtos politikos e, pervežėjai, pervežantis pašarus labai dėl to nukenčia. Ir savo ruoštų dėl to nukenčia ir pašarų gamintojai. Tai dar labiau gilina mėsos e, gamintojų krizę komisija galėtų, iš, galėtų pabandyti elgtis išmintingai ir e, na, atlaisvinti tokius griežtus reikalavimus pašarų sudėčiai. Grazie, signor Presidente. Pone Levija, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarė už jos pateiktą analizę ir Taip pat norėčiau akcentuoti, kad tam tikrose gamybos sektoriuose šiandieną matome krizės apraiškas. Tai e, kelia pavojų ūkininkavimui tam tikrose Europos regionuose. Konkrečiai kalbu apie krizę, kuri labai e, aktuali durum kviečiams kietiesiems kviečiams. Jų gamybos kaštai išaugo ir Europo, daugelį Europos regionų matome, kad vis 30 procentų išaugo sri, laukai, kuriuose nėra auginami kvietieji, e, kietieji kviečiai. Komisarė kalbėjo apie vaisių ir daržovių sektorių ir vieną elementą, kuris yra būdingas naujam rinkos organizavimui tam, kad gamintojų organizacijos patė susitvarkytų su krize. Ir tam tikrose veiklos programos yra numatytos konkrečios tikslinės lėšos, tačiau tie ištekliai nėra pakankami tam, kad būtų galima taikyti intervencinės priemonės, jeigu ištinka struktūrinė krizė. Tokia krizė, kuri yra didelio masto, su kuria susidurėme ir dabar. Jeigu būtų taikomi ekologiško derliaus namimo metodai, Jeigu sunyksta derlius, tuomet būtų galima išlyginti paklausos ir pasiūlos maržą. Tačiau kalba, čia tik tai kalba įtų apie mažas krizės, o dabar yra didžiulė krizė ir tas pats būtų pasakyti ir apie alyvogių aliejų, aliejų ir kitus žemės ūkio sektorius. Taigi labai svarbu kreiptis į komisiją tam, kad būtų pasiūlytas priemonių paketas, reikalingos detalios priemonės kurios būtų aktualios e, visiems žemės ūkio sektoriams, nes tik tai pieninkystės sektorijoje buvo numatytos konkrečios priemonės, kiti sektoriai tokių priemonių negavo. Garcia Perez. Ačiū, ponė Lavija. Toliau, ponė Garcia Perez. Ačiū, pirmininkė. Žemės ūkio sektorių ištiko įvairios problemos, kaip ir ekonomika bendrai tačiau neturėjome galimybės aptarti padėti šiame sektoriuje. Turėjome galimybę aptarti padėti pienininkystės sektoriuje, tačiau daugelis iš mūsų apgailestavo dėl to ir reiškia minti, kad krizė palėtė visus sektorius, ne tik pieno gamintojų. E, kainos nusmuko daugelį sektorių ir daugelis e, žemės ūkio bendrovių tapo nepelningos. Tai situacijos analizė atskleidė, atskleidžia, kad lab, labai nevienoda padėtis lyginant visus, kurie dalyvauja maisto grandinėje, visus gamintojus taip pat paskirstojus ir pervežėjus. Pirminės žaliavos gamintojai yra ypač nepalankioje padėtyje. Mūsų ūkininkai negali konkuruoti su ūkininkais iš kitų pasaulio vietų dėl labai didelių gamybos kaštų. Manau, kad reikia ieškoti visapusiško sprendimo, o ne atskirai valstybėms narėms bandyti spręsti situaciją. Zunächst einmal bin ich sehr dankbar, dass wir heute diesen Tagesordnungs. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai džiugu, kad diskutuojame šiuo klausimu. Prisiminkime, kokia krizė buvo pieno sektoriumi. Visiems krizės palisiems ūkininkams labai svarbu, kad šiandien diskutuojame apie jų situaciją EP. Ekonomikos krizė stipriai smogė ūkininkams, praėję metai yra prašiausi per praeisį dešimtmetį, pajamos e, sumažėjo stipriai, ūkininkų situacija labai sudėtinga. Ši krizė atskleidė trūkumus, žmonių sukurtus trūkumus. Krizės tampa katastrofomis tuomet, kai reaguojama netinkamai. O e, pamatę žmogiškas klaidas galime jas ir ištaisyti. Taigi turime galimybės bei privalome jas išnaudoti. Čia pirmą reiktų komisiją E, turėtų greičiau reaguoti į, į rinkos iškraipimus. Antra, turėtume ūkininkams sukurti politinės pamatinės sąlygas e, patiems įtakoti rinkos reguliavimą. Trečia, e, reikia didinti konkurenciją gamintojų sektoriuje. Ketvirta, reikia stengtis daugiau orientuoti ūkininkus į atsinaujančią energiją jos gamybę. Bei penktą, kalbėkime ne tik apie biurokratijos mažinimą, bet ją mažinkime iš tiesų. Taigi, iš, išnaudokime krizėje slypinčias galimybes. Mes esame tą skolingi visiems europiečiams ir ypač ūkininkams. Tikėsime, kad dešimtųjų metų priemonių katalogo netrukus sulauksime bei galėsime juos aptarti reikalingose komitetuose. Ačiū. Dabar ponas Kopulė Santos, dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, džiaugiuosi jūs čia matydamas, jūs čia nuolat atvykdavote per savo kadenciją. Žinau, kad šiuo metu yra komisijoje pereinamasis laikotarpis, bet kalbant apie ūkininkus, tai Jie nepriklau, nenori tapti priklausomais nuo politinio kalendoriaus, reikia jų problemas spręsti nedelsiant. Ekonominė krizė stipriai smūkė mm, e, žemės ūkiai ne tik pieno sektoriui, kaip žiniasklaida e, verčia mus tikėti. Kiti sektoriui taip pat stipriai nukentėję vaisiai daržovės, alyvogės, grūdai. Pastaraisiais mėnesiais jų situacija ypač pablogėjo, nepamirškime gyvūnų, gyvulių, atsiprašau, augintojų, kadangi importuojamų pašarų kainos stipriai išaugo. O kalbant apie e, vaisius ir daržovės, e, jų padėtis gali tapti katastrofiška, nes su Maroku e, deramasi dėl galimybės Marokui eksportuoti produkciją į jas ir panašu, kad ten viskas juda į priekį pakankamai sparčiai. Aš tikrai dėl to nerimauju, kadangi e, netrukus išauks naftos kainos, o tai neišvengiamai padidins ūkininkų gamybos sąnaudas. Dėl to EP negali nu, nesikreipti į komisiją atidėti į šalį savo politinis, e, e, politinį kalendorių, imkitės priemonių, ūkininkams reikia jūsų sprendimų, įtraukite šį klausimą į savo šiandienos darbo tvarkę. Tikiuosi, kad jūs galėsite pasiūsti kažkokio iškių signalų, ką ketinate daryti, kaip ketinate artimiausių metų išspręsti šią problemą. Ačiū ponui Kapilo Santos, ponas Danten. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, dėkoju už tai, kad atvykote, išklausėte mūsų nuomonės. 2007-2008 metais buvo kainų krizė ir tai rodo, kad kainų lakumas ir vartotojų pažeidžiamumas yra susiję dalykai. 2009 metais matėme, kad situacija dar e, apsunko, dar pablogėjo dėl to, kad žemės ūkio produktų kainos buvo laikomos stabiliomis ir dėl to žmonės labai daug investavo 8 ir 9 metais. Nuo šio dešimtmečio pradžios matėme tam tikrą dėlsimą. Ir jūs, ponė komisarė, nekartą teigėte, kad reiktų nesikišti į rinkų reguliavimą. Bet per pastarosius 20 metų mes kalbame apie maisto produktus, kurių mums reikia. Ir maisto grandinėje turime užtikrinti na, kainų stabilumą. Vartotojai turi būti įsitikinę, kad na, tie, tos, tie kiti kaštai susijęs su namų ūkiu, vaikais, pramogomis, kad ir maisto produktų kainos liktų stabilios. Tai yra svarbu ir ūkininkams, nes jie nori žinoti, turi žinoti, kas vyksta, turi planuoti savo investicijas. Uh, Taigi tai yra ta problema, kuri yra aktuali visiems e, maisto grandinės, visoms grandims, atsižvelgiant ir į kitus aspektus, ne tik e, gamintojus, bet ir perdirbėjus. Ir per, perdirbėjams stabilios kainos yra labai pravartu. Nepamirškite, ponė komisarė, kad ateityje komisija turėtų į tai atsižvelgti, ieškodama sprendimo. Dėkoju ponui Dantanui. Pone Dots, prašau, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisariai už tai, kad atvyko šį vakarą išklausyti mūsų. Ir aš noriu akcentuoti keletą problemų, kurios vyravo Šiaurės Airijoje žemės ūkio pramonės sektorioje per pastaruosius keletą mėnesių. Tikriausiai, ponė komisarė, skaitėte, kad mes nukentėjome dėl potvinių per pastarąsias savaitės. Dėl tos e, problemos kilo daug žiaurių sunkumų ūkininkams. Nel, ne vien dėl to, kad jie negali, kad jie prarado atsargas, uždaryti keliai, e, neįmanoma susisiekti dėl lietaus, taip pat jiems sunku e, trešti mėšlų laukus ir bendrai nuostoliai yra didžiuliai. Ir aš paraginčiau komisiją įsigilinti šią problemą ir pažiūrėti, ar nebūtų įmanoma gauti tiesioginių išmokų ūkininkams šiame sektoriuje. Taip pat norėčiau, kad komisija daugiau dėmesio skirtų bulvių pramoniai Šiaurės Arijoje. Bulvių augintojai kreipėsi į mane, kadangi jiems labai, juos labai smarkiai paveikė lietaus kritulių kiekis pastarosiomis savaitėmis ir jie sunkiai gali dabar iškasti bulves ir artėjant žiemai jie bijo, kad praras derlių. Taigi vėlgi tai yra ta pramonės šaka žemės ūkio sektorija Šiaurės Arijoje, kuri išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. Visai neseniai aš susitikau su kiaušinių gamintojais, uh, tais ūkininkais, kurie dabar keičia ūkininkavimo metodą ir taiko kitus narvus. Ir jie vėlgi negali keisti tų narvų kurį laikotarpį ir aš paraginčiau komisiją įsigilinti į kiaušinio augintojų problemą. E, Ačiū. Mėly kolegos, dabar vyks spontaniškos diskusijos. Septyni nariai paprašė žodžio. Prašau jūsų neviršyti vienos minutės pasisakymo laiko, kad visi septyni galėtų pasisakyti. Pradėsime nuo pono Silvestris. Komisarė, krizė žemės ūkio sektoriuje yra labai sudėtinga. Ji gali turėti negryžtamų pasiekmų. Pulijos regione, kur vynogės yra svarbiausias pajamų šaltinis ir alyvogės yra labai svarbus pajamų šaltinis. Ten e, ūkininkai patiria labai didelių nuostolių. Pavyzdžiui, kalbant apie alyvogio aliejus gamybą, ūkininkams teks žudytis, jeigu kainos liks tokio tokios, išliks tokios pat žemos, ūkininkai ten blokuoja kelius protestuodami, reikia skubių priemonių. Reikia netidėliotinos intervencijos priemonių fondo alyvogiams ir alyvogių ir vynogių augintojams. Reikėtų peržiūrėti 2568 reglamentą dėl aliejaus kokybės. Taip pat reikėtų pasipriešinti, reikėtų imtis papildomių priemonių, kad parduotuvėse nebūtų pardavinėjamas alie, padirbtas aliejus, kuris netitinka reikalavimų. Mono kirė Karstingė. Ačiū, ponė Karstinga, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai tikrai yra laikas, duoti ženklą mūsų ūkininkams, kurių situacija yra labai sudėtinga, atkreipėte į mm, prastą situaciją žemės ūkė, reiktų pasinaudoti e, galimybėmis, pakeisti padėtį į, į gerą. Reiktų, už, e, kad komisija mm, sugebėtų užkirsti kelią panašioms situacijoms. Mm, maisto produktų gamyba yra labai jau sritis, todėl čia reikia tokių instrumentų, kurie padėtų užtikrinti aplink aukštus apsaugos standartus bei vairovės išsaugomą ir panašiai. Taigi apie, visai, apie visą tai mes turime galvoti, kai ateitie disku, diskutuosime apie žemės ūkį. Dabar ponas Tarabelo. Komisar, merci pour votre explication tout à l'heure. Ačiū. Pone komisijos narė, Noriu padėkoti Jums už e, pateiktą paaiškinimą apie skirtingų, kainas skirtingose sektoriuose. Jūs minėjote, kad toliau reikia stebėti padėtį ir imtis papildomų priemonių prireikus. Sakėte taip pat, kad nestabilios kainos yra didžiausias ūkininkų priešas šiuo metu. Norėčiau paprašyti, kad e, jūs pasitelktumėte kainų reglamentavimo politiką, nes ji bus labai svarbi ateityje. Galbūt reikėtų įsteigti kainų stebėsenos agentūrą, kad gamintojai, perdirbėjai ir mažmenininkai visi gautų po lygią dalinamo pirago dalį, nes kitaip gamintojai visą laiką turės nuostolių, o tolesni grandinės dalyviai darysis pelną. Pažvelkime, paž... nepamirškime, kad kainos fiksuojamos, pažiūrėjau, kuriais atvejais už Atlanto. Gracias, señora. Pone Gutierės. Pone Gutierės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš nerimauju dėl to, kad trūksta koordinavimo, kai kalba eina apie tvarų, tvarias priemonės taikomas ūkininkams. Kodėl autorizavimo proces, procedūra pietų e, Europoje nėra pakankamai veiksminga? Kodėl mes turime mokėti. Tai, kad yra naikinami alyvmedžiai, mes turime apginti Europos piliečių interesus susitarimas su Maroku parklubdys Europos ūkininkus. Mes netaikome tų pačių sveikatos hygienos standartų Maroko produkcijai ir mūsų produkcijai. Jie netitinka mūsų in insekticidų teisės aktams. Taigi kaip leidžiame produktams patekti iš tokių valstybių, kai jų kokybė tokia prasta? Ačiū. Ponas Glatfelder, prašau, vieną minutę rendkvül fontos hogy beszélünk az mezőgazdaság. ačiū pone pirmininke nepaprastai svarbu kalbėti apie krizę atskiruose žemės ūkio sektoriuose kadangi buvo parengta daug planų apie tai kaip mes po 13 metų sumažinsime paramą žemės ūkiui geriau pagalvokime kokių sunkių pasiekmių turėjo pastarųjų metų liberalios priemonės pasimokime, pasimokykime iš jų ir nekartokime šių klaidų. Žemės ūkio gamybos sąnaudos ateityje gali ir išaukti, bet žemės ūkio mums reikia, kadangi badas pasaulyje auga. E, ūkininkai nori, e, kad kalbos apie supaprastinimą nevirstų situacijos e, apsunkinimu. Visa tai tik didina sąnaudas. Reikia, reikia atkreipti dėmesį, kad konkurentai trečiosiose šalyse tokių mm, mm neturi kliučių ir tai jiems tikrai padeda. Ačiū, ponia Katenbach. Vieną minutę. Uh, e, makro. Kommissionspräsident ponė komisarė pirmininkas Barozo per diskusijas apie savo gairias pasakė, kad tvarumas bei biovairovės išsaugomas lieka vienu aukščiausių tikslų ES per artimiausią laikotarpį. Todėl tokio tikslo reikia griežtai paisyti visose srityse ir ypač žemės ūkio srityje. Taigi čia šiandien norėčiau apeliuoti jums, kad e, skatinti tokias priemonės ir instrumentus, kurios padės išaugoti rušių įvairovę bei užtikrins tvarę žemės ūkio plėtrą. Pane Keili, ponas Keili. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu šias diskusijas. Dauguma problemų, kurios buvo paminėtos, sunkiai išsprendžiamos, yra tokių, kurias galime išspręsti ir kolegos minėjo. Tai reguliavimo problema. Ūkininkai įvairiose ES valstybėse narėse minė šią problemą ir taip pat buvo minima genetiškai modifikuotų organizmų problema. Ir dar viena yra sritis, tai yra eksporto sritis. Gali kilti pavojus, kad tiek bus įdėkta reglamentų, kad jie bus uh, iškels kainas ir žmonės eksportuojantys e, galvijus iš Airijos susidurs su problemomis. Ir būtų įdomu palyginti parlamentarų kelionių grafikus ir gyvūnų kelionių, galvijų kelionių grafikus, tų, kurie yra eksportuojami į užžiūrio valstybės. Matome, kokiomis sąlygomis galvijai yra eksportuojami. Taigi turime būti labai atsargus ir ne, ne, ne, ne, neįdėkti per daug reglamentų. Dėkoju, ponė Keli. Visi gali kalbėti visomis kalbomis. Jūs pradžioje teigiate, paminėjote žodį mesi, prašėte mano malonės. Aš tikiuosi, kad jūs ne, neprašėte mano malonės ir tiesiog padėkojate man. Haristo e, būtų graikiškai. Ačiū. Dėkoju. Adžauva, viena minutė. Gracias, señor presidente. La situación del sector agrario. Ačiū pirmininkė. Padėtis žemės ūkio sektorioje ne tik kelia nerimą, sakyčiau, kad tai yra nepriimtina nepakeliama. Ūkininkai susiduria su didžiuliu spaudimu. Jų, jų įplaukos ir ta kaina, kurią moka vartotojai rinkoje, yra labai skirtinga. Situacija yra dėkinga, pavyzdžiui, su Maroko pomidorais ir kovos su sukčiavimis agentūra teigia, kad tai e, absurdiška. Turime užtikrinti lygiateisę lygia padėti trečių šalių gaminiams, o pažvelkime į planus bananų sektoriui, juk visa tai labai nepalankiai atsilieps bananų gamintojams ir augintojams. Iš vis ūkininkų padėtis ir ateitis yra labai e, neaiški. Ūkininkai nori toliau užsimti savo veiklą, ūkininkauti, tačiau kiekvieną dieną tai darosi vis sunkiau. Komisija turi pripažinti, kokia sudėtinga yra ši padėtis. Ačiū. Ponas Dorfman, vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Iš ties e, šiandien daugelį žemės ūkios e, sektorių siaučia krizė. Pirmiausia, tai atsitiko dėl pastaraisiais metais įvykusios žemės ūkio liberalizavimo politikos. Mes vis daugiau saugiklių išsukame iš žemės ūkio sektoriaus, tai reiškia, kad kainų sviravimai auga, ūkininkų problemos taip pat. Na, galvodami apie žemės ūkio reformą, turėjome suvokti, kaip reikia apriboti kainų sviravimus. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, parlamentas čia įgyja daugiau e, galių. Tikrai džiugu, kad ministrai neformaliai susitiko Paryžiuje, bet manyčiau, kad būtent parlamentas e, privalo parodyti e, ūkininkams, kad mes turime papildomų galių ir padėti jiems įveikti esamus sunkumus. Ačiū. Dabar diskusijas baigs e, ponė Fischer-Bowl komisijos vardo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į kai kurios iškeltus klausimus, bet aš manau, kad šios diskusijos aiškiai parodė, kad visi bendrai suvokiame, kad mūsų žemės ūkio sektorius susiduria su didžiulėmis problemomis. Pirmiausia, šiek tiek nustebau, kai išgirdau, kad reiktų panaikinti saugumo sistemą žemės ūkio sektoriuje. Tikrai taip nėra ir mes turime saugumo sistemą žemės ūkio sektoriuje ir esant tokioms situacijoms kai ūkininkam reikia paramos, mes turime testinį saugumo, tes, testinę saugumo sistemą, tiesioginės išmokas, kurios e, veikia. Ir tos tiesioginės išmokos suteikiamos ūkininkams, taip pat yra kitų intervencinių priemonių, privatus sandėliavimas, eksporto kompensacijos ir panašiai ir taip toliau. Taigi, kai reikia, mes tas priemonės panaudojame. dėl supaprastinimo, biurokratinių problemų. Aš visiškai sutinku su jumis, kad mums reikia pasistengti ir situaciją palengvinti ūkininkams. Dėl šios priežasties trečiadienį tarybos posėdyje aš pristatysiu tarybos nariams tam tikrus pasiūlymus dėl reguliavimo mažinimo, kuriuos aptarsime yra devini pasiūlymai ir matyt daugumai pritarsime. Dalis jų yra politinio pobūdžio susiję su laikotarpio po 13 metų, bet aš įsivaizduoju, kad tie pasiūlymai jums tikrai bus įdomus. Tie, kurie kėlė genetiškai modifikuotų organizmų klausimą, tikriausiai žinote, kad aš pritariu šiai pozicijai. Labai svarbu surasti sprendimą, techninį sprendimą dėl GMO procento, leistino procento. Ir mes pateiksime atitinkamą pasiūlymą. Tiesa, kad ES yra didžiausias importuotojas, žemės ūkio produktų importuotojas, tačiau taip pat ES yra didžiausias eksportuotojas, kalbant apie žemės ūkio produktus. Taip yra dėl to, kad mūsų Europos produktai yra aukštos kokybės, yra vertinami kitose rinkose. Dėl to tai, kad na, mes dabar turime apsaugoti savo produkciją, tokia idėja tikrai nebūtų naudinga žemės ūkio sektoriui. Mes turime ir toliau būti matomi eksporto rinkose. Ir tikiuosi, kad ateityje, ir manau, kad Europos parlamentas pritars šią idėjai, mums reikalinga daugiau lėšų skirti mūsų aukštos kokybės produktų propagavimui, reklamai naujose atsirandančiose rinkose. Ir aš tikiuosi, kad mes susilauksime paramos šiems veiksmams. Dėl reguliavimo problemos tos frazės reguliavimo pagrindas kaip ir negirdėjau, bet suprantu, kad dauguma komentarų buvo būtent apie tai. Šiandieną ūkininkai jau gali pasirašyti sutartį su pramonės įmonėmis, e, pieno perdirbėjais dėl fiksuotos kainos. Tokie dalykai jau yra įmanomi ūkininkams. Ir kaip žinote, aukštų pareigūnų grupėje pieno produktų klausimais mes uh, bandėme surasti tokių savanoriškų būdų, kaip būtų galima pagerinti šią sistemą. Biologinė įvairovė, aš visiškai sutinku, kad tai yra svarbu. Ir būtent dėl šios priežasties mes biologinę įvairovę įtraukėme į naujus iššūkius, dėl kurių susitarėme per bendrosios žemės ūkio politikos būklės patikrinimą 2008 metų lapkričio mėnesį. Taigi, biologinė įvairovė yra svarbus prioritetas ir visiškai sutinku su komentarais, kuriuos išsakė gerbiami parlamentarai. Dabar dėl, dėl priemonių. Mes galime panaudoti visas turimas priemonės, tačiau naujos iniciatyvos negali būti pristatytos komisijoje. Tikriausiai žinote, kokia yra problema. Komisija, kuri baigė savo kadenciją, negali siūlyti naujų iniciatyvų ir aš tikiuosi, kad sistema įsibėgės mm, gan greitai. Taip pat labai džiaugiuosi, matydama, kad Europos parlamentas, suvokdama, kad Europos parlamentas dabar prisijims svarbaus veikėjo vaidmenį ateityje įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir įtvirtinus bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Bendro sprendimo procedūra ne tik bus taikoma žemės ūkio sektoriuje, bet ir biudžeto srityje. Taigi jūs turėsite didžiulę įtaką. priimant sprendimus dėl biudžeto žemės ūkio sektoriuje po 2013 metų. Na, matyt, to nematysiu čia, bet tikrai žvelgsiu į jūsų darbus ir stebėsiu jūs, kai už žemės ūkio sektorių atsakingas komisaras pradės darbą. Dėkoju. Ačiū, ponė komisarė. Baigėme diskusijas šią temą. Dabar kitas mūsų darbų tvarkės klausimas. Dohos plėtros darbų tvarkės perspektyvos po 7-osios PPO ministrų konferencijos. Dabar ponas Moreida, autorius, mm, jam suteiksiu žodį penkioms minutėms.